in the crowd. Colleagues, I'm going to make a start. Kolegos, ketinu pradėti darbą. Norėčiau visų pirma padaryti pareiškimą, kol jūs sėdate į vietas. Norėčiau informuoti, kad pirmadienį drauge su tarybos pirmininku, sutinkamai su 74 darbo e, tvarkos taisyklių taisykle. Pirmininkas pasirašys šešis teisės aktus priimtus pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Tų teisės aktų pavadinimai bus įtraukti į posėdžio protokolą. Na, o dabar norėčiau, kad susėstumėte, kad galėtume pradėti balsuoti. Kaip visada, noriu aiškiai pasakyti, kad neketinu jums garsiai sakyti skaičių, balsavimo skaičių ir taip pat nedėkosiu jums kiekvienam išskyrus pačioje pabaigoje. The... Pirmiausia, pagal supaprastintas procedūros 138 straipsnį turime balsuoti dėl ponas Kurio pranešimo dėl Europos savrankiškos veiklos metų. Manau, pranešėjas norėtų žodžio. Norėčiau tik labai trumpai pasakyti, dėkoju, norėčiau padėkoti už šio parlamento nuveiktą darbą, norėčiau padėkoti visiems komitetams, tikrai kalbu. E, visų pranešėjų vardu, visų šešėlinių pranešėjų vardu visiems jums dėkoju. Mes parengėm pranešimą, e, kurioje